Okay. Point four of the agenda. Taigi darbo tvarkės ketvirtasis klausimas. Deleguotojų ir gyvendinimo, deleguotojų aktorių gyvendinimo priemonių tikrinimas. Ir šiandien mes e, kalbam apie labai svarbę temą. Tai yra e, term L. Komisija e, pritarė patvirtino deleguotą į teisės aktą ir mes mm, šitą diskusiją vyks kartu su tilak klausim. Kaip žinote, pasirengimas mm, dabar mm, vyksta ir norime, kad komisija mus išsamei informuotų ir kitos tarnybos institucijos mus informuotų, kaip žinote, parlamentas skatina dviejų priemonių integraciją. Taigi, tai klausimas yra svarbus. Ir norėčiau pasveikinti Patrick Pearson iš Indžiufizmą, Mark Adams iš IBA ir Elke Kionik. Sveiki atvykę. Taigi, Melkė Kionig yra SAB pirmininkė. Pradėsime nuo komisijos atstovo pasisakymo ir paskui EBI ir galiausiai ponė Elke. Taigi, ponė Pirsan, prašom žodis jums. Penkios minutės jums skiriamas. Thank you, uh, chairman. Um... Dėkuoju pirmininkė. Labai svarbus klausimai ant mūsų darbo stalo. Pirmiausia dėl Emerald, o paskui dėl kyla, kad dėl MRL, kaip jūs sakėte, komisija jau priėmė MRL standartus. Praėjusią savaitę, gegužės 23 dieną, mes nustatėme standartą, kuris pakeičia į, į pra, pa, pasiūlymą, pasiūlymai ir rekomendacijas įvairiuose srityse ir mes džiaugiamės manydami, kad EBA pritarė ir pateikė labai daug pasiūlymų yra viena sritis, kur na, mes nes, nepaklūstami EPA ir e, tai yra jų siūlymas numatyti privalomą 8 procentų reikalavimą MRL tai yra atitinkamiems bankams, bankams. Yra dvi priežastys, dėl ko mes taip nepadarėme. Pirmoji, tai teisinis aspektas. Direktyva yra aiški, kalbant apie MRL sternimą, kalibravome, kad tai yra magams matytas reikalavimas, kuris e, apsprendžiamas kiekvienu atveju atskirai ir nusprendžia e, atitinkamas institucijos. Na, suderinti 8 procentų tai ne dėl to, kad būtų pagėdautina ar nepagėdautina, bet klausimas yra tai, kad toks reikalavimas yra neteisėtas komisijos nuomonė. Antra priežastis, dėl ko mes neįvedėme suderinimo 8 procentų minimumo techninėse standartuose, yra politinis. Ir tai iškilo trišalėme dialoge ir sutarė visos trys institucijos, tarnyba, taryba, parlamentas ir, ir komisija, nesuderinti šito e, dydžio ir komisija mano, kad tai yra politinis susitarimas. E, šitose standartuose, kuris mes pateikėme. Noriu pasakyti aiškiai, mes sutarėme, kad turi būti kažkoks mm, m, aiškus MRL ir mes e, dokumente e, pateikėme, kad visos institucijos, visos bankos turi turėti suderintą MRL, tai čia dėl to jokios nesutarimų nėra, mes tik tai nepritarėme galimybei, kad mes turim e, turėti suderintą dydį. Ar tai, ar tai pakeičia EB siūlomą tekstą, kuriam komisija pritarė, ar tai bus kažkokių praktinių sunkumų? Ne, jų nebus, kadangi e, yra galimybė. At an appropriate level. That can be lower than 8%. Yra pirmo lygio tekste ir yra galimybė numatyti didesnį dydį negu 8 procentai ir čia kiekvienas bankas tai dėl to nusprendžia skirai. Mm, tikriausiai reikia daryti greitai darbą, parlamentas turi tris mėnesius patikė prieštaravimus, mes suprantame, kad mm, čia norime veikti, kuo kaip manoma greičiau, kad būtent nustatyti MRL dydžiai ir tikimės, kad uh, parlamentas netidėlios šito techninių taisyklių įsidėliojimo. Įsigaliojimo. Toliau, čia dar ne pabaiga, kadangi kaip komitetas žino, jau yra pranešta, kad tai yra teisė, kurios pasiūlymas ir kad e, jis turi būti perkeltas į bendrijos teisę ir tai pakeičia pirmo lygio tekstus, tai bus pilnas komisijos pasiūlymas ir taryba ir parlamentas. Uh, turės teisėkuros galią mm, pakeisti, patobulinti ir pateikti pastabas dėl šio pasiūlymo. Na, mes tikimės pateikti pasiūlymą iki šių metų pabaigos. Mes tikrai padarėme daug pažangos techninių lygmenių, kartu su valstybinarių ekspertais, tai ekspertų lygmenių ir mes stengiamės pasiekti protingą susitarimą dėl to, kas buvo pasiekta dėl TILEK ir kaip tai galima būtų patobrinti ES lygmenių ir kad tai būtų patobrintas teisėkuros pasiūlymas. Mes ketiname, kaip sakiau, iki metų pabaigos pateikti teisėkuros pasiūlymai. Tikimės, kad bus tam tikras reglamentinis supaprastinimas. Mes nemanome, kad bankai turėtų taikyti du skirtingus standartus, tam real Europos lygmenių ir TELAK tai globalių lygmenių. Taigi mes pareng, norim parengti integruotą vienodą pasiūlymą iki metų pabaigos, tam real TELAK tai turi tą patį tikslą. Mes esame įsitikinę, kad galėsim susiekti, susijęti G20 standartus su europiniais standartais. Taigi tiek, e, nes man buvo skirtas tik penkias minutės. Ačiū. Thank you. Ačiū komisijos atstovui. Žinoma, turiu klausimų jūsų, bet jos pasiliksiu diskusijai. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, members. Ačiū. Mes labai laimingi galėtume dalyvauti šio komisijos posėdėje kai buvo priminėjami techniniai standartai, kurie e, e, buvo rengiami BRD kontekste. Mes praėjusiu metu Liepos mėnesį atsiuntėme savo pasiūlymus ir mes manome, kad įgyvendant naują ES banko problemų sprendimo mechanizmą, tai yra naujas žingsnis. Dabar administracinės struktūros gali dabar jau žengti dar vieną žingsnį ir tiesiog kiekvienose institucijose priimti sprendimus ir imtis veiksmų iki šių metų pabaigos. Numatyti tie veiksmai atskiriams bankams. Mes puikiai suprantame, kad šita politika dar nėra visiškai e, įgyvendinta, kadangi dar reikalingi priimti konkrečius standartus. Mes pritarėme komisijai, kad reikėtų judėti kuo greičiau į priekį ir mes teiksime pagalbą šiuo diskusijų metu pagal savo išgalės. Dėl pakeitimų, kuriuos e, pasiūlė komisija ir kuriuos prieimė komisija, papildant mūsų standartų dokumentą. Mūsų manimu mes uh, nenumatėme minimalių e, e, reikalavimų, tiesiog 8 procentai yra numatyti kaip sąlyga gauti finansavimą iš bankų problemų sprendimo fondo. Taigi tai yra reikalinga, kad būtų galima planuoti lėšas, nustatyti MRL. O dabar dabar jau galim, gali atitinkamos institucijos, kurios dalyvauja šioje bankų problemų sprendimo procedūroje, pateikti savo pasiūlymus, savo prašymus, tiesiog gali prasidėti jau praktinių veiksmų procesas. Mes taip pat pritarėme komisijai kad reikėtų pateikti teisėkuros aktą, kad būtų galima jame suformuluoti techninius standartus. Mes dabar juos rengiame, standartus, kad būtų galima suformuluoti MBREL. And drafted the standards to try to allow systemically important banks to. Taigi mes siekiame padėti bankams atitikti konkrečius e, e, reikalavimais ir taip pat, kad būtų tinkama MRL er e, reikalavimams. Jau anksčiau buvo aiškus, kad tarp TIDEC ir MRL er buvo esminis, kadangi MRL er apima 700 tūkstančių įvairiausių bankinių ir finansinių institucijų Europoje. Taigi dabar kyla svarbiausi klausimai dėl teisės akto įgyvendinimo TIDAK ir dėl to, kaip bus įgyvendinama MRL. Um... Dėl TILAK dabar reikėtų kuo greičiau, sparčiau dirbti, kad būtų bankams parengtos gairios, nurodančios, ko jiems reikėtų tikėtis, jeigu jie imtųsi IMR arba TILAK veiklos. Todėl jie turėtų finans, planuoti savo fondus e, dviem, trejiems metams į priekį po perinamo laikotarpio. Kita abejonė, kuri mums kyla, tai yra kas įgalios įgyvendinti MRL ir ir kada sulauksime komisijos pasiūlymo. Dabar mes e, IBM tiesiog norime prisidėti prie šių procesų, tiesiog mes norėtume pateikti gyveninimo ataskaitą. MRL įgyvendinimas dar tik prasidėjo, tik tai pavyzdžiui vidaus grupėje yra e, bandoma įvertinti, kaip yra laikomasi įgaliojimų. Taip pat mes bandome įvertinti 120 bankų turtą ir taip pat mes turėtume išsiaiškinti, kokios politikos laikėsi Europos Sąjungos bankų problemų sprendimo institucijos. Taip pat reikėtų palyginti su Šveicarija, su JAV ir kitomis valstybėmis. Taigi reikėtų išspręsti kai kurios techninius klausimus, reikėtų surasti sutarimą dėl bendrojo vardiklio ir taip pat reikėtų e, suderinti daugą su antrojo ramščio reikalavimais. Labai svarbu šitie dalykai, kadangi tai yra labai svarbus klausimai investuotojams dalyvaujančiais MRL veikloje. And... Dėkuoju. O dabar Elke Kenik, prašome, e, žodis jiems. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Norėčiau visų pirma statyti tai, kas akivaizdu, nustatyti MRL, kuris daro bankus mokėjais, tai yra pagrindinė vaidmuo ir tai yra pagrindinis vaidmuo bankų sąjungoje. Ir aišku, džiaugiuosi tą galimybę e, galėtume aptarti šitą temą su jumis šiandieną. Šiandien. Ir reikia e, klausimas, kodėl MRL standartai yra tokie svarbus. E, tam, kad E, tai būtų tinkamas rezoliucinis mechanizmas bail-in arba bail-out, taip vadinamas. Ir turi būti e, reikia nustatyti, e, e, nustatyti, kaip ar institucija atitinka, atitinka reikalavimus ir tuomet galime taikyti tą vadinamą bail-in arba bail-out. Ir, kaip jau daug kas buvo pasakyta, tai priklausys nuo e, sisteminio mm, sprendimo, nes nėra vieno sprendimo visiems. Ir taip pat MRL ir e, nemažau kaip 8 procentai, tačiau kiekvienu atveju atskiras sprendimas bus priimtas ir toks reikalavimas bus daugiau daugiausiai bankų taikomas bankų sąjungoje. Ir, kaip sakiau, čia bankai ir e, pagal esabys remit ir galbūt vienas kitas bankas pilkojoje zonoje. Nežinau, aš čia nekalbu apie visus bankus bankų sąjungoje. Ir šitiems bankams pagal mūsų e, remit tai tinklai galim pasakyti, kad jeigu jiems iškiltų problemų ir jeigu būtų ne, nemokių situacija, jeigu būtų nemokumas ir e, logiška, kad čia reikėtų 8 procentų dydžio ir e, nustatymas to dydžio kiekvienam bankui arba bankų grupiai yra ilgas procesas ir jau dabar prasidėjo šiais metais kiekvienai grupiai. Na, kai kurie šypsosi, nes dabar e, kai jau priimti standartai, dar nereiškia, kad pirmadienį jau mes primsim visus e, sprendimus, net nu, tai procesas šiek tiek ilgiausinis. Sabi, e, re, sabi e, renka duomenys iš institucijų ir rengia sprendimus. Ekon nariai žino, kad komisija patvirtino, mes apie tai kalbėjom, kad priim, priim, patvirtintas deleguotasis teisės aktas dėl Embril, mes stebime, kaip e, nagrinėjom šitas dokumentų paketas per pastarosius mėnesius ir mes nemanome, kad reikėtų dėl dokumento patvirtinimo keitisti politiką, bet mes džiugiamės, kad yra aišku, jog deleguotojų aktų patvirtinimas leis numatyti MRL ir e, tai padės ir ES valdžios institucijoms ir taip pat pramoniai. Ir tai, kad buvo išbrauktas tikslas 8 procentų e, dydis e, ir taip pat nuoroda į kokybės e, standartus, tai aišku, dėl to buvo tam tikras teisinės priežastis, bet tai netrukdo savo sprendimams. O kalbant apie tarptautinį standartą, taip pat TILIK, MREL Embral, e, galim sakyti, šeimos narį ir dėl to pritarė ir mm, G20 ir Tilek turi maždaug tokius patikslus kaip ir MRL, tačiau jie siekimi kitais būdais ir reikia daugiau absorpcinių galimybių, tai maždaug 16 procentų. E, ir dar tai įsigalios nuo 19 metų ir e, vėliau nuo 22, 22 bus 6,75 procentai. Na, čia reikės dar suderinti tuos skaičius, tylėt bus taikomas tiesiogiai, tai yra G20 įsipareigojimas, kaip ir dauguma FSB standartų institu, svarbioms institucijoms, tai yra aštuonios institucijos ir tiek TILEK, tiek EMREL svarbus žingsniai, kuriant vienodas sąlygas bankams ir kuriant iniciatyvas, kad būtų užtikrintas mokumas ir siekiant užtikrinti, kad bankai niekada nebus e, per didelį ir bail-in, o ne bail-out bus žaidimo taisyklė ir kad e, viešosios išlaidos išlaidos nebus e, naudojamos bankams. Na, aš norėjau e, pasisakyti e, greitai, bet ne viską galiu taip įveikti. Na, mes manome, kad yra esminis dalykas, kad Amra ir Tilek turėtų būti įgyvendinami suderinti, suderintų būdu ir mes norim sukurti vienodas sąlygas eurozonoje tiek Europoje, tiek globalių lygmenių. Ir SB turi įgyvendinti Emrel dabar. Toks yra teisinis reikalavimas. Ir todėl mes negalim laukti, kol bus įgyvendintas tylik, es lygmenių. Na ir tai nieko tokio, nes aš nemanau, kad yra kažkoks konfliktas. Mes dirbame kartu su komisija, su kitais ir tengiamės e, šitą darbo grupį į pasiekti savo tikslus, tačiau kol kas mes tvirtiname MREL, priimame su juo susijusius sprendimus ir e, stengiamės įtraukti 13 aspektus įtraukiant į MREL sprendimą. Ir įvengti, išvengti kliučių, tai bus mūsų e, tikslas e, 16 metams ir, ir paskiau. Much, but... Ačiū. Su mintis buvo nu, labai naudingos. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui pono Hokmarkui. Ačiū mūsų anksčiau kalbėsiams pranešėjams. Aš manau, kad tema iš tiesų yra pakankamai sudėtinga, bent jau man. Ir Aš suvokiu, kad komisija ir bankininkystės institucija laikosi skirtingų požiūrių, tačiau būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą dėl vieno, dėl kelių aspektų. Pirmasis yra susijęs su tuo, kaip jūsų skirtingi požiūrį gali apskritai įtakoti MRL lygį siekiant e, restruktūrizuoti bankus, teikiant jiems paramą. Taip pat e, būtų įdomu sužinoti, kuri sistema MRL ar kad tiksliau kokiu būdu būtų galima pasirengti TILAK sistemos įgyvendinimu. Tai kurio pastelkus būtų galima didesnį įtaką bankams daryti. Kaip suprantu, komisija 8 procentų lygį laiko neteisėtų. Man kilo klausimas, ar ir bankininkystės institucija laikosi tokios pozicijos. Aš manau, kad E, diskusijos turės būti šiek tiek dėl šio deleguoto teisės akto platesnės, tačiau man būtų e, svarbu sužinoti institucijų nuomonę tam, kad būtų galima diskutuoti išsameu. Elizai Ferreira žodis. Pirmiausiai noriu padėkoti trijų kalbėsių institucijų atstovams, nes e, atrodo, kad išmintingų institucijų išmintingi atstovai dabar tarpusavį išmintingai kalbasi, o tai yra būtina prielaida, nes mes čia bandome dirbti neartus dirvonus pirmą kartą. Ir pranešėjai, šešienį pranešėjai tikrai daug pastangų padėjo stengdamėsi spręsti tą per didelių bankų per didelių, kad galėtų bankrutuoti banko problemą. Taigi mes eh, <clears throat> dabar turime elgtis labai apdairiai tam, kad nesukeltume nenorimų padarinių. Ypač eh, vertindami tos bendrosius skaičius ir uh, Tie 8 procentai buvo pasiūlyti tam, kad e, kilus e, kitai finansų kriziai mokesčių mokėtojams nereikėtų gelbėti bankrutuojančių bankų. Tarpusavyje diskutavome apie tai, kad e, nepriklausomai nuo dydžio ar verslo modelio, aštuonių procentų pakaktų išgelbėti bankams, nes net ir krizės metu nei JAF, nei Europoje tiek daug lėšų neprireikė. Dabar prasidėjo gyvendinimo etapas ir turime užtikrinti, kad elgiamės tinkamai ir kad e, šis procesas nesibaigtų nepageidaujamų e, sisteminių poveikių. kurio neigiamą poveikį patirtų tiek sisteminės, tiek nesisteminės institucijos, tiek sisteminiai, tiek nesisteminiai bankai nes pavojinga yra susidurti e, su tiek su e, sus, didelių sisteminių bankų bankroto e, atvejais, tiek ir su tokiu tradiciniu bankų gelbėjimo metodu visais atvejais. Turime į šį procesą įtraukti visus partnerius tam, kad išsiaiškintume visas smulkmenas ir detalės, kad nesukurtume čia sisteminės problemos ir nesukeltume grėsmės e, visai iki šiol sukurti ir toliau kūriamai sistemai. Lyginami tarpusavį MREL ir TILAK sistemas, tai skirtumai egzistuoja ir kai kurie iš jų yra akivaizdus kiti mažiau akivaizdus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad numatytas skirtingas pereinamasis laikotarpis ir visų pirma, tilak yra taikomas tik tai e, sifiso, o e, MRL taikomas visoms institucijoms, tai yra jų daugiau nei 6000. Kalbant apie bankų sąjungą, tai raginu tęsti pradėtus darbus, pirmiausia, siekiant įsiaiškinti, ko trūksta visoje bendroje sistemoje ir antra vertus reikia toliau šlifuoti tam tikras detalės, taip, kad nesukeltume grėsmės visai sistemai. Noriu dar kartą padėkoti komisijai už šią iniciatyvą kuria įgyvendinant užtikrinama pagarba pirmojo lygio sprendimui, o šis sprendimas buvo toks, kad reikia bankų pertvarkos ir gaivinimo institucijai elgtis atsižvelgiant į skirtingas situacijas ir e, abi šias koncepcijas TILAK ir MREL plėtoti, atsižvelgiant į aplinkybės. Atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai. Silvija Gular dabar liberal frakcijos vardu. Ačiū už šį keitimąsi nuomonėmis. Labai gerai, kad galime išklausyti komisijos, bankininkistės institucijos, kitų institucijų atstovų nuomonių. Noriu priminti, kad prieš kelias savaitės Pranešime buvo patvirtintas pranešimas, kuriame keliamas klausimas apie mūsų tarpusavio santykius su tarptautinėmis e, institucijomis nustatančiomis globales taisyklės tam, kad galėtume pasakyti Europos priečiams, kas priima sprendimus. Ir aš jūs raginu užduoti savo šį klausimą. Ar jeigu finansinio stabilumo taryba čia galėtų tarti galutinį žodį, ar e, parlamento funkcijos apskritai dar ką nors reikš. Noriu priminti, kad šioje valdyboje finansinio stabilumo iš tiesų nėra žmonėms atstovaujančių institucijų atstovų, nekalbant jau apie didįjį dvidešimtuką. Taigi mes pasisakome už bendradarbiavimą pasaulio mastu, tačiau laikyti e, arba prilyginti visus didžiojo dvidešimtuko sprendimus Evangelijai, manau, kad nevertėtų, nekalbant jau pavyzdžiui apie taikymo sritį. Čia reikia apsispręsti ir vadovautis amerikiečių logika, pagal kurią reikėtų taikyti tam tikras priemonės tik tai kai kurioms institucijoms finansinėms, ar e, apriepties sritis bus visas Europos bankininkystės sektorius ir noriu pabrėžti, kad kai kuriuose šalyse didžiųjų bankų veikla buvo pakankamai gerai kontroliuojama ir daug daugiau tokių atvejų buvo susijusių su mažesniais bankais. Dar vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti, tikiuosi, kad komisija tinkamai vertino padėtį, nes būtina aiškiai suskaityti į direktyvos tekstą ir ten aiškiai parašyta, minimi tie 8 procentai ir uh, reikėtų kiekvieną atvejį įvertinti atskirai, siekiant suteikti teisę gauti paramą iš fondo, kai ten kalbama apie skaidrumo ir aiškumo stiprinimą, tai nereiškia, kad taisyklės turi būti taikomos visiems tos pačios. Tai reiškia, kad e, sprendimą turi priimti teisėkuros institucijos. Dar vieną klausimą noriu pasakyti brėžti susijusi su pernelik didelė e, veiklos rizika. Prisiminkime, e, kai fondas buvo įsteigtas, kiek e, bankų iš jo galėjo gauti paramą. Eliza Gunaras tuo metu rengė atitinkamus pranešimus šiais klausimais ir jau tuo metu mes supratome, kad vieną dieną to fondo lėšos pasibaigs ir reikės vėl e, kreiptis paramos ir pagalbos e, iš mokesčių mokėtojų. Taip pat turime nepamiršti Meronį bylos e, teismo sprendimo, kuriame teigiama, kad jeigu elgsimės taip, kaip e, pastaruoju metu gelbėdami atitinkamus bankus, tai sukelsime didžiulę grėsmę visai mūsų ekonominiai sistemai ir e, tuo pačiu nesugebėsime pasiekti ir finansinės sistemos stabilumo bei užtikrinti tinkamos bankų veiklos. Filip Lambers dabar kalbės. Ačiū. Labadiena. Aš pritariu Silvijai apie FSB tolimesnį vaidmenį, kadangi kol kas tie pagrindiniai standartai yra tik tai siūlymi, siūlomi, o teisėkos institucijos turėtų apsispręsti dėl jų, o ne priešingai. Silvija iš tikrųjų teisė sakydama, kad prancūzijos bankai netaip e, apdairiai elgėsi su mokesčių mokėtojų lėšais, lėšomis, tačiau e, lygiai tas pats pasakytina ir apie JAV. Žinoma, kaip ten bebūtų vienu kitu atveju, tai yra mokesčių mokėtojų lėšas. Klausiausi komisijos pasisakymo labai at... įdėmiai. Jūs paminėjote du argumentus, vieną teisinį ir politinį. Aš manau, kad teisinis argumentas buvo suformuluotas labai e, taupiai, o politinis tiesiog kiek išsameu. Mes teisės aktų leidėjai žinome, kad jeigu mes norime, kad rezol... problemų sprendimo fondas veiktų, reikalingas kriterijus, tai yra 8 procentai turėtų būti pervesti į šitą fondą. Kita vertus, lėšos nebūtų nukreiptos į šito fondo biudžetą. Ir jeigu norime spręsti problemas, turime į fondą nukreipti lėšas. Žinoma, reikalinga 8 procentų e, riba. Jūs kalbėjote apie teisinius argumentus, kurie tiesiog per 30 sekundžių buvo išdėstyti teisingumo teisme. Iš tikrųjų, reikia suprasti, ko siekia teisėkuros institucijos. Jų siekis yra labai aiškus, tačiau aš manau, kad jūs žaidėte teisinius žaidimus, kad išvengtumėte tiesiog politinio spaudimo. Aš norėčiau pritarti ebėjai. Ir norėčiau prisiminti Silvijos pasakymą, kai yra kalbėjo, kad mes tiesiog čia fantazuojame apie teisės aktus. Iš tikrųjų reikia padaryti labai aiškę vieną vienintelę išvadą. Viena vertus jūs galite pritaikyti priemonės atskiriems bankams, tačiau tai reiškia, kad galėtų būti daugiau negu 8 procentai tam tikrais atvejais, bet niekada šita riba nebus mažesnė negu 8 procentai. Taigi jūsų teisiniai argumentai, mano manimu, labai silpni. Ir tilak Jeigu mes numatysime 8 procentus kaip ribą sisteminiams bankams dėl jų prieinamumo prie šitų lėšų, tai ko gero mes e, turėtume daryti ir vieną, ir kitą, kadangi vienu metu tai leistų mums e, vienu kirčiu pagauti du zuikius. Jeigu sakome, kad kreditoriai daugiau moka negu mokesčių mokėtojai, tačiau kita vertus tie, kurie e, suteikia gelbėjimo pagalbą, akcininkai, jie moka taipogi. Ir todėl reikėtų prisiminti, kad kapitalo užtikrinimas sąlygų kapitalui įgyvendinti teisinės sąlygas turėtų būti numatytas pagal IRD 5, 5 nuostatas. Ir todėl reikėtų numatyti galimybę padidinti kapitalo pakankamumo ribą mes tiesiog turėtume užtikrinti, kad e, turtas būtų įvertinamas tinkamai pagal jo riziką. Aš norėčiau, kad jūs perskaitytumėt Konstancijo raštą ir paaiškinimą, kodėl tie du dalykai skiriasi. Nematau kitų politinių frakcijų atstovų, kurie galėtų kalbėti, todėl suteikiu galimybę spontaniškiams kalbėtojams Barts. Ačiū pirmininkė. Šita diskusija labai svarbi, kadangi joje išryškėja bankų sąjungos prioritetai ir tai, kad mokesčių mokėtojas bankrutavus bankui nebūtinai turės mokėti sąskaitą už tai. Kai mes kalbame apie bankų atsparumą, tai pirmiausia turėtume paremti savo žodžius veiksmais. Mes turėtume e, suformuluoti tokią sistemą, kuri būtų atspari kitoms krizėms ir todėl, mano manimu, tie 8 procentai yra labai svarbus. Bet to komisijos rekomendacija bankų priežiūrai ir, mano manimu, tylik reikėtų įgyvendinti, kad būtų sukurta labai aiški, konkreti bankroto uh, procedūra. Ir po to, kai kolegos išsakė labai daug išmintingų pastabų, aš norėčiau tikrai paklausti, ar komisija planuoja pagal įgyvendinti antrąją, antrojo ramščio nuostatas pagal M, M, MREL. Bet to norėčiau paklausti, kaip komisija vertina faktą, kad tylak tiesiog privalomai turėtų išreikalauti lėšas. Ir antra, paskutinis klausimas. Pagal TILAK yra numatyta 3,5 procentų išimtis kaip komisija planuoja šitą teisę įdėkti teisės aktuose. Thank you, Pervash Beres. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju svečiams už e, diskusijų pradžią, už e, pasisakymus, aš turėčiau tris pastabas pasakyti. Na, komisija teikia, kad jie sutinka su naujojo pasiūlymu dėl TILAK ir e, kalbant apie suderinimą, gyvendinimo suderinimą, na, atvirai šnekant, kila klausimas, kadangi kodėl nepalikti dviejų lygiai grečių tekstų, kur vienas papildys kitą. Tai yra gal naivus klausimas, bet aš vis tiek paklausiu. Yra, aišku, labai didelis suderinamumas tarp abiejų ir kodėl, pavyzdžiui, yra du to pačiu metu ir kokios bus pasiekmes ir remiantis tylak mes galim pa, kai ką pat pataisyti remintis kitų tikslų, nežinau, ar e, galim turėti tokią strategiją, kaip galime užtikrinti, kad, na, ką mes, e, su, dėl ko sutarsim šiandien, ar tai įsigalios visoje sąjungoje, pažiūrėti, kaip siūlo komisija. Antras dalykas, dėl to 8 procentų, na, aš komisija aiškiai pasakė, aš išklausiau, ką kalbėjo pasisakiusieji, na, teisinių požiūrių ir politinių požiūrių yra e, aiški valia, kad tie 8 procentai e, kiekvienu atveju bus analizuojami atskirai ir neturėtų būti neatšaukiamas taisyklės. Na, kaip reikia pažiūrėti, kaip taryboje vyksta diskusijos, nes jie irgi yra teisės aktų rengėjai. Nu, ir trečias dalykas, kas iš tikrųjų nėra aiškiai pasakyti, tai yra klausimas komisijai, kad mūsų e, rūpestis ar sunkumas yra tai, kad kalbant e, apie e, apie, apie likvidumą, apie bankrutus atvejus, na, ne viskas funkcionuoja taip, kaip mes nu, norime, nes, pavyzdžiui, bankrutas tai yra politinis sprendimas daug brangesnis ir, na, aišku, tai yra susitie su psichologija politika ir kitais teisinių počių neapibriežti žemais e, dalykais, bet e, kaip mes turim tie atspindėti diskusijose, kaip taikyti tuos 8 procentus. Ir kalbant apie tą riziką, na, mano nuomonė, ne, į tai nebuvo atsižvelgta rengiant teisės aktą. Jeigu rengiant teisės aktą, na taip, yra bankai, kurie mokus arba nemokus ir tiek. Ir yra Nu, tokios taisyklės jiems taikymos, bet iš tikrųjų, e, pavyzdžiui, e, bankruotas turi būti galimas kaip e, išskirtinis atvejis. Svangigl. Dėkuoju, Svangigl. Thank you. First, uh, Dėkuoju. Pirmiausia, noriu pasinaudoti galimybę ir padėkoti Elisai už bendradarbiavimą per visus šiuos metus ir uh, nors mes ne visuomet pritarėme e, argumentams vieni, vieni kitų, bet aš tikrai dėkoju už bendradarbiavimą ir už pasidėkėjimą. Ir norėčiau e, žaliųjų vardu pasveikinti Peres kaip naująjį SND koordinatorių ir manau, kad šita bendradarbiavimo dvasia, kuri e, visą laiką buvo šito komiteto stiprinti stiprioji pusė ir e, tęsiasi ir tikrai linkiu jums sėkmės ir tikiuosi, kad mes e, susitiksim vėl kada nors ir džiugiuosi, kad jūs perinate į tokį visuomenį postą negu e, priešingai negu kiti, kurie pereina į lobistinės organizacijas. Taigi dėkuoju, kad jūs esate čia ir kovojate už visuomenės gerovę. Ir Kai dėl mūsų svarstamo klausimo, tai aš norėčiau e, pasakyti, kad šį klausimą laikau simbolišku. Ir tai yra didesnio vaizdo dalis. Parlamentas balsavo dėl pats pranešimo, tai yra kompromisas, ką daryti dabar kokia yra finansinių teisės aktų padėtis, kaip dabar taip skubiai vykstama, vykdoma reforma, tai ne viskas tobula, bet mes nenorime, kad būtų mažiau regulia, reglamentavimo, nenorime susilpnyti kažką, bet mes norime kai kuriuose sritise kai ką sustiprinti, pakeisti darbą kitose sritise, paieškoti, kokios yra stragos kad nebūtų dvigubo reglamentavimo, kad būtų mažesnė administracinė našta ir toliau. Taip, ką dabar mes manome, matome. Tai to paties teatro kelio scenos. Mes matome, kad sistemingai silpnėja padėtis ir komisija uh, vykti konsultacijas, prie ko mes, mes prisidėjome ir komisijos išvados, na, nebuvo toks kompromisinis pasiūlymas neišklausė pasiūlymų per konsultacijas, bet tikrai buvo vienpusis pasiūlymas. Ir dabar, kalbant apie bankus, taip, aišku, apie tai kalbėjo visai likalbėjusiųjų, bet žinome, kad taryboje ne visi mano, nepritarė tam, ką mes nusprendėme. Ir ne dėl kažkokių detalių, bet iš esmės, ir pavyzdžiui, gelbėjimas visų valstybės ar privačiomis e, lėšomis, na tai yra kelias, ką daryti su privačiais bankais. Ir jeigu yra privatus bankai ir mm, po krizės, tai turėtų būti labai aišku, kad jie turėtų prisimti riziką patys. Kitu atveju tai netitinka reikos ekonomikos taisyklių. Ir yra visa eilė tokių etapų, kai valstybės narės prašo, kad būtų susilpinti standartai. Bet mes turim aišku įsipareigojimą ir aišku, pagrindinės suinteresuotosios pusės ir komisija ir kiti e, nori, kad būtų taikomas 8 procentų lygis, kad būtų galima naudotis fondu. Ir logiška išvada, kad tai turėtų būti minimalus MREL. Kitu atveju būtų nelogiška. Ir dabar mes sužinom, kad valstybės narės Italija, Prancūzija taryboje jau reikalauja, kad būtų kiekvienas atvejis traktuojamas atskirai, o tie 8 procentai būtų išimtis, o ne minimumas. O komisija e, teikia pagrindą ir parėmė šitai pozicijai, e, remdamasi labai siaurų politinių ir teisinių aiškinimų šito standarto, kurį mes dabar aptarinėjame. Taigi didysis klausimas yra, kaip parlament, kokią poziciją užims parlamentas, ar tai bus bandymas susilpninti ir išpildyti kai kurius interesuotų šalių pageidavimus, ar mes būsime tvirti ir tai reiškia, kad 8, 8 procentų reikalavimas yra minimumas, kad bankas saugiai veiktų rinkoje kaip privatus bankas. Man tai yra realistinis klausimas, o nereikia šauti savo koją kaip SAB, bet padėti jam. E, ir įtikinti juos, kad 8 procentai būtų taikomi kaip minimumas. Ačiū. Thank you. Uh, Ačiū, Svenai. Taip pat noriu užduoti kelius klausimus. Norėčiau padiskutuoti su jumis šiomis temomis. Aš uh, nesutinku su jūsų vertinimu, tačiau manau, kad būtent ši vieta yra pati tinkamiausia diskusijoms, ypač bandant interpretuoti teisės aktus, kuriuos tvirtiname. Taigi noriu užduoti klausimą. Komisijai pirmiausiai dėl komisijos e, darbų susijusių su TILAK ir tuo, kokia turėtų būti TILAK e, apriptis. Antras klausimas, Elke Kionich. Nes e, turiu jūsų kalbos tekstą, tai, e, kuriame minite, kad SRB šiuo metu nemano, kad reikėtų pakeisti politiką dėl šio deleguoto teisės akto. Žinoma, jūs turbūt tikitės, kad e, deleguotas aktas po perinamo patikrinimo laikotarpio taps e, teisės aktu. Labai prašau paaiškinti jūsų tokią poziciją, nes kaip aš suprantu, deleguotieji teisės aktai skirti tam, kad būtų nustatomi atitinkami kriterijai pagal 45 straipsnio šeštąją dalį ir kai kurios pastraipas jos, tai manau, kad labai svarbu, kad visos institucijos vienodai interpretuotų teisinį tekstą ir nusekliai jį taikytų. Taip pat jūs kalbate apie tai, kad um, didžiausiams bankams bus taikomas mažiausiai 10 procentų reikalavimas Ką jūs turite omeny, kalbėdami apie na, tuos uh, didžiausius bankus, ar tai yra visi bankai patenka į tą aprepti, kuriems mm, galioja bendrosios bankų pertvarkymo valdybos priimami sprendimai. Ši informacija labai svarbi, kadangi joje kalbama būtent apie bankų dydį. Tavęs klausimas visoms institucijoms, kadangi du, dvi siūlomos priemonės yra skirtingos, MRL yra griežtesnė, TILAK švelnesnė, tačiau Taip pat dar mums kilo tam tikrus sunkumus susijusius su antruoju ramščiu ir neseniai paskelbtų komisijos dokumentu. Taigi klausimas, kaip mums patvirtinti tą galutinį e, mechanizmą, e, į kurį nebūtų tik tai įtraukti skirtingi kriterijai, bet kad jis būtų suprantamas e, ir, ir lengvai suvokiamas ir taikomas. Taigi kaip galime padaryti, kad pasiekti, kad tas patvirtintas mechanizmas užtikrintų tiek stabilumą, tiek bendras veiklos sąlygas. Taigi toks bendro pobūdžio klausimas jums būtų. Ačiū pirmininkė daug svarbių klausimų uždavėte. Norėčiau pradėti nuo pono Hekmarko užduotų klausimų, siekiant išklai, išsklaidyti visus uh, nesusipratimus. Manome, kad uh, bankininkystės institucijos siūlomas uh, tekstas būtų patvirtintas ir teisingumo teisme. Kalbant apie reikalo esmę, noriu pasakyti, kad e, reikia išsklaidyti tam tikrus nesusipratimus susijusius su 8 procentų MRL ir 8 procentų dydžio teikiama finansinė parama nes e, nei parlamentas, nei komisija neketina taikyti reikalavimo, kad prieš e, bankui kreipiantis e, paramos į bankų pertvarkymo ir gaivinimo fondą turėtų būti <clears throat> atidėjęs 8 procentus savo turto. Ar mes atliekame poveikio vertinimus? Taip, mes tą nu, darėme. Iš 40 atvejų prireikė tik tai e, daugiau nei 8 procentų MRL, tik trim, trimis atvejais siekiant išgelbėti bankus. Taigi atitinkami duomenys ir pasiūlymai turi būti grindžiami faktais dėl 8 procentų MRL. E o mes tokių faktų nenustatėme, todėl mes matome, manome, kad čia reikėtų taikyti lankstų požiūrį, atsižvelgiant į kiekvieno banko situaciją. Taigi dėl 8 procentų paramos dydžio niekas klausimo nekelia, dėl 8 procentų MRL e mums e, kyla didelių klaustukų. Finansijų stabilumo valdyboje mes labai e, daug dėmesio pastom, kad būtų e, nustatyti 3,5 procentai atitinkamo paramos teikimo reklamą. Čia atsakau į pono Balco klausimą ir komisijos pasiūlymų bus atitinkamos nuostatos įtrauktos. Be to, ponė Gular uždavė klausimą. Ieškojau jūsų. Jūs akimis salėje stabilumo valdyba teikia pasiūlymus dėl standartų nustatymo. Tai nėra teisė, kurios institucija ir būtent dėl to komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą dėl teisės akto ir tuomet taryba ir parlamentas turės priimti atitinkamus sprendimus tą teisės aktą patvirtinant. Tai yra labai svarbus e, demokratinis aspektas. E, Kaip įprasta bus atliktas visapusiškas poveikio įvertinimas šio pasiūlymo. Kitas klausimas, kurį ponė Berės uždavė, ar dabar reikia MREL taip reikia dabar, o TILAK turi būti, pradėti veikti iki 2017 pabaigos. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugumą užduotų klausimų. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. EBA. Bankininkistės institucijos atstovai žodis. Ačiū, pirmininkė. Dėl 8 procentų manau, kad dar kartą pabrėšiu, kad e, komisija ir uh, <clears throat> kitos institucijos SRB atstovai aiškiai pasakė, kad nėra jokios būtinybės keisti politiką. <clears throat> Ir aš manau, kad kitos bankų pertvarko, už bankų pertvarką, e, sakykime, institucijos tos pačios pozicijos laikosi. Dėl stabilumo valdybos vaidmens mes įgaliojimus gauname iš tiesiekuros institucijų, o ne iš finansinio stabilumo valdybos Mūsų e, institucijos nariai dalyvauja ir FSB diskusijose, tačiau, aišku, mūsų veiklos įgaliojimai yra tvirtinami taryboje ir parlamente, tai yra akivaizdu. Buvo užduoti klausimai dėl suderinamumo ML ir TILAK e, tarpusavėje. Manau, kad reikia nustatyti labai aiškius vienodus reikalavimus nes į sudėtingą padėtį patekusiems bankams būtų labai sudėtinga atsižvelgti į tas skirtingas techninės specifikacijas tų pačių reklamų. Taip pat labai svarbu nustatyti ir užtikrinti vienodas taikymos sąlygas, kad e, nesusidarytų tokių didžiulių skirtumų vieną ar kitą sistemą taikant Užduos klausimas, ar e, bendrasios sąlygos negalėtų būti supaprastintos, manau, kad įgyvendinant įlak sistemą atsiras galimybių supaprastinti techninius standartus, manau, kad e, pirmame lygiai ypač bus galima tą padaryti po to, kai komisija pateiks e, savo labiau subrandintą pasiūlymą. Elke Kionichtė. Ačiū. Aš norėčiau dar kartą pakartoti vieną sakėtį ir taip pat pratesti Patrik Pirsan mintį. MRL yra svarbiausia priemonė bankų pertvarkymo institucijoms. Todėl aš manyčiau, kad teisinga būtų teikti, jog reikėtų priimti sprendimą konkrečiam bankui, kadangi uh, Viskas priklauso nuo sisteminio banko vaidmens bankų kontekste. Todėl finansinės institucijos turėtų MRL nustatyti tokį, kad būtų galima pertvarkyti sėkmingai banką. Mes nemanome, kad reikėtų keisti politiką iš esmės, kadangi diskusijos vyko dėl 8 procentų atsisakymo per ketverių metų pernamąjį laikotarpį. Ar tai būtų didelis pokytis? Mes e, sekame EBI pasiūlymus, nagrinėjame juos. 8 procentai yra susijęs su, antro, su antroju klausimu. jie yra skirti pirmiausiai tiems bankams, kurie gauna paramą iš e, SRB biudžeto. Taigi šitie bankai yra valstybėse narėse, Europos Sąjungoje taip pat jie yra vieni iš svarbiausių, jeigu mes pažvelgsime į G-SIPS tai šitie bankai nėra tokie svarbus eurozonoje nei kiti bankai, kurie nėra GSIP sistemoje. Taigi labai svarbu yra suvokti, kurie bankai yra labai svarbus. Todėl mes pirmiausia norėtume, kad šitie bankai, kurie pateks į skolą, įneštų 8 procentų dydžio įmoką kaip e, garantija. Ir galiausiai, ar reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, mes žvelgime į institucijas, stebėjo jų veiklą ir mes taip pat norime, kad lygios sąlygos būtų užtikrintos ir bankams eurozonoje ir ne. Jeigu pažvelgtume į TILEK ir MREL, mes turėtume užtikrinti panašias galimybės bankams, kurie patenka į sudėtingą padėtį. Nesvarbu, ar Aš tiesiog kalbu apie didelius bankus, tačiau manau, kad yra ir e, tokių mažų bankų, kuriems pakaktų ir nulinio procento ir galbūt šiek tiek didesnio. Tačiau aš pirmiausia galvoju apie didžiausius bankus ir reikia galvoti apie juos, kai nustatinėjame MRL pagal e, e dabartinį reglamentą reikėtų tiesiog turėti tą bendrą e, teisinį pagrindą, kai diskutuojame šiais klausimais. Dėkuoju, dėkuoju Patrick Pearson, Adams ir König už e, jūsų pasisakymus. Aš tikiuosi, kad mūsų darybinė grupė ir toliau tęs savo darbą. Noriu paklausyti, ar pranešėjas norėtų ką nors pridurti. Dėkuoju už labai įdomią informaciją. Tiesiog uh, mes iš tikrųjų dar turime gilintis į atskirus klausimus ir išryškinti nuomonių skirtumus, kurie dar yra. Taigi baigėme nagrėti šį darbo atvarkės klausimą ir perėmė prie kito. Tai EFRAK pirmininko skyrimo procedūra, tai yra Europos finansinės atskatomybės patariamosios grupės pirmininko pozicija. Jean-Paul, kviečiu Jean-Paul Gozės yra kandidatas. Jūs iš tikrųjų dirbate labai svarbų darbą pastaraisiais metais ir jūs puikiai žinote, kad ponas Gozės yra komisijos siūlomas kandidatas tapti EFRAK valdybos pirmininku. Pagal mūsų darbo taisyklės kandidatas turėtų būti išklausytas, taigi dabar prasidės klausimai ir po šios diskusijos mes balsuosime dėl šio kandidato. Sveikiname jį dar kartą, iš karto jums suteiksiu žodį, prisistatyti ir po to mes pateiksime jums klausimus. Jean-Paul, žodis jums. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, suprantate, aišku, ten, esu apimtas tam tikrų emocijų. Aš patekau iš tą salę ir čia matau pažįstamus veidus, matau draugų veidus. Ir prieš, praleistam, prieš tai aš esu pradė dešimt metų e, parlamente ir taip pat dirbu ekonominių reikalų komitete ir e, Aš, na, išdrįsau pateikti savo kandidatūrą į FRAK pirmininko postą. Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus postas, nes manau, kad aišku, Wolfgang kandidatūra tikrai puikiai, jo didžiulė patirtis, bet E, manau, kad jums paskatinus aš galėsiu siekti šitą postą, na ir mano išsilavinimas, ekonominis, teisinis išsilavinimas ir profesinė patirtis yra naudingas. Aš dirbau ir universitete, aš dėščiau politinę ekonomiką ir teisę. Ir aš e, taip pat buvau advokatas teisme Paryžiuje ir paskui dirbau ir e, kasacinėme teisme ir valstybės taryboje Prancūzijoje. Taigi tikrai buvau ir tiesnis fiskalinis direktorius, ir bankė, ir 31, prieš 21 metus aš baigiau profesinę veiklą, aš nesu dar pensininkas, bet aš tapau parlamento nariu ir 30 metų Aš buvau nedidelės bendrijos e, meras, yra labai nedidelė e, savivaldybė, tai yra apie 300 žmonių e, ten gyveno, tai aš Normandijoje buvau nedidelė, nedidelė miestelio nedidelės vietovės meras. Ir, na, man tikrai didelį garbė ir man labai malonu buvo dirbti nuo 2007 iki ketvirtų metų komiteto nariu ir vadovau jam ir aš dirbau e, su kolega Balkarbas, dalyvavau e, daugelio dokumentų renginė, rengime FRD direktyvą rengiau, tai kaip pranešėjas, taip pat dirbau ir ties e, Europos semestro politiniais ir teisiniais klausimais ir E, kompetencijos, kurios reikalingos frank, yra galbūt reikalingos daug platesnis negu, negu, negu mano, nes frank buvo perorganizuota pagal meištat pranešimą ir pirmininko e, postas yra, na, toksai e, vienareikšmis iš vienos pusės yra labai daug patikslinimų, ką jis turi daryti, bet iš kitos pusės pirmininkas yra tiesiog kaip, kaip ryšys ir jis turi atsižvelgti ir visuomenės interesus, nes mes turime atsižvelgti į suinteresuotasias šalis, tas vadinamas stakeholders, kaip sako Briuselyje, ir mes turim derinti įvairių valstybinarių klausimus ir pats pirmininkas, aišku, nėra nei viena, nei kita. Ir uh, šitos inovacijos, šitie pakeitimai projekte, kuris buvo patiktas kaip rekomendacijos. Na, aš nekalbėsiu jums apie normas, kurias svarstamas, bet aš kalbėsiu apie teisėtumą, teisinis klausimas, ne kaip žinote, EFRAG susidaro iš įvairių lygmenų, tai pirmiausia yra techninis komitetas, kuris turi tam tikras specializacijas, toliau, aišku, yra mm, valdyba ir yra darbuotojai, kompetitingi darbuotojai, techniniai darbuotojai, e, kurie dirba iš tai labai specifiniai srityje. Na, norėjau e, pasakyti, kaip aš suprantu EFRA e, pirmininko darbą. Na, visų pirma, šitoje naujoje organizacijoje reikia stebėti, kokios yra kompetencijos ir ar jos, ar šitas galės yra tinkamai naudojamos ir yra generalinis direktorius, kuris atsakingas už darbuotojus ir jis turi matyti nuostatas tokias, kad EFRAG vykdytų savo vaidmenį, tai būtų patariamoji grupė ir kuri tikrintų, ar yra vykdomas tarptautinės normos. Taigi, kas yra padaryta iki dabar, yra puiku, Tačiau, aišku, galima padaryti daugiau ir geriau, kuo yra prašoma. Tai, kad Europos balsas tikrai būtų stipresnis ir kad mm, mes mm, užtikrintume e, taisyklės tarptautinį lygmenių. Na, Europa pa, pasiremė pasaulinėmis normomis ir Europa tikrai turi sustiprinti savo balsą ir turi užbaigti normalizavimo procesą ir e, turi laikytis tų principų, kurie užtikrintų atskaitomybės politiką, turėtų būti pakankamas atsargumas ir išmintingumas ir taip pat mūsų normas turėtų išvelgti į konkrečias Europos normas. Taigi prezidento vaidmuo yra stebėti, kad pagrindinė linija, pagrindinė veiklos linija būtų įgyvendinta ir taip pat reikia užtikrinti, kad poveikio vertinimai, kurie yra atliekami ir kurie dabar jau yra patenkinami, bet kad jie turėtų atsižvelgti į normų taikymą makroekonominės pasiekmes ir taip pat e, kaip e, užtikrinamas augimas ir finansinis stabilumas, kad e, mes turėtume, galėtume užkirsti kelią krizėms ir e, veikti kaip stabilizatorius. Na, tokie yra konkretūs veiksmai, e, kurių turi imtis frak pirmininkas. Ir turiu pasakyti, kad reikėtų atsižvelgti ir į visuomenės interesą Liūtmišta savo pranešime labai aiškiai nurodė kai kuriuos elementus, ką reikia atsižvelgti ir mes, aišku, turim sustiprinti kriterijus ir konstatuoti ir, pavyzdžiui, pasakyti, kad jeigu reikia atsižvelgti į visuomenės e, pagėdavimus, tai turėtų būti vykdomas išvengti normas. Na ir toliau turėtų būti priemonės ir reikėtų atsižvelgti į, elementar, į pagrindinį partnerį, tai yra parlamentą. Ir parlamente aš turėčiau pasakyti, kad mano tikslas yra pagerinti, sustiprinti ryšį tarp trijų institucijų. Mes esame tik tai stebėtojai taryboje ir tai buvo pastip, pasirinkta, bet manau, kad e, yra svarbus suderinimas, nes tas sutarimo įsteigimas, kuris yra svarbus tarptautinių lygmenių, kad tai turėtų būti įgyvendinta. Ir mano darbas, ankstesnis darbas šitame komitete, leidžia man, e, leido man turėti, pažinti visų trijų institucijų vadovus ir užtikrinti gerus ryšius, e, glaudžius ryšius, siekiant, kad darbas būtų e, labiau suderintas tarp trijų institucijų SO ir FRAG. Ir, kaip sakiau, tai yra esmė. Aš, aišku, labai susidomėjęs perskaičiau e, Teodor Stalajan e, pranešimą, kuris, e, dėl kurio jūs balsavote, ir kur yra daug pastabų, kurios man yra svarbios. Na, aš pasinaudosiu šitomis nuostatomis, jeigu jūs manim pasitikėsite ir balsuosite už mano kandidatūrą. Turiu pasakyti, e, kad, yra, kad aš noriu, ir tai ne tik mano, bet ir institucijos noras e, su parlamentu užmėgsti tikrai stipresnius partnerystės ryšius, pasitikėjimo ryšius ir kaip konkrečiai tai yra nuolat, periodiškai, ar frank, ar parlamento pagėdavimu, ar frakcijų vadovų pirmininkų pagėdavimu ir surinkti bendrus posėdžius ir spręsti svarbius klausimus, kad mes kartu surinktume darbinius posėdžius dėl diskutuojamų nuostatų arba dėl to, ką reikėtų aptarti, ką reikėtų dirbti, nes mes turime būti proaktyvus, o nereaktyvus. Tai yra iškelti klausimus e, iš anksto ir numatyti ateities klausimus, o nereikėtų laukti, kol e, bus mūsų paprašyta pateiktų rekomendacijas. Na, frakcija padirba ir su komisija, tai bet institucijas, su kuriamis mes dirbame kartu, tai yra ir parlamentas, ir aš, na, jeigu aš būsiu paskirtas į šitą postą, aš tikrai norėčiau surenkti pirmą darbinį posėdį tarp e, mūsų ir suinteresuotų narių. Ir, e, aš kaip koordinatorius, aš esu įpratęs dirbti su kolegomis tai iš visų frakcijų ir e, esam pasirengę priimti protingus sprendimus ir pasiekti kompromisą ir na, nemanau, kad negalėtume šito kolegiško darbo tęsti, jeigu būčiau paskirtas į naują e, postą. Taigi tiek norėčiau pasakyti iš pradžių. E, ir esu pasirengęs atsakyti jums į klausimus, kurie tikiuosi nebus, na, tokie painus. Thank you for this, I would say, excellent. Ačiū už šį puikų prisistatymą ir pažadus dėl santykių su parlamentu ir įsipareigojimą EFRAK labai aktyvų vaidmenį atlikti. Taigi dabar prašau politinių frakcijų atstovų kalbėti ne ilgiau nei po 4-5 minutės ir dar reikės balsuoti pabaigoje diskusijų. Dabar Burhard Bals. Ačiū pirmininkė. Mielas Žanai Polė, pirmiausiai noriu atvirai prisipažinti, kad šiandien negaliu būti visiškai bešališkas dėl mūsų ilgametės draugystės šios kandidatūros svarstymė, svarstymė ir dėl mūsų pakankamai gero bendradarbiavimo. Ta patvirtina ir ta aplinkybė, kad klausimai, kuriuos aš pasižymėjau, jau praktiškai buvo paaiškinti ir jos atsakyta per to prisistatymą, ypač um, kalbant apie santykius su parlamentu. Ir aš tikrai kitokio atsakymo negalėjau įsivaizduoti, tačiau aš noriu užduoti vis tik tai dar vieną papildomą klausimą, kadangi minėjai tik trumpai dėl laiko trūkumo sakėjai, kad Europos balsas turėtų būti girdimesnis taip pat ir toje konkurencinėje kovoje nustatant apskaitos standartus. Galbūt galėtum čia šiek tiek patikslinti savo poziciją, nes man šis klausimas yra be nesvarbiausias. svarbiausias per artimiausius metus, tačiau dėkingas, kad galėtum šiek tiek daugiau informacijos padai pateikti, aš šiaip labai džiaugiuosi, kad matydamas šiandien tave kandidatuojant į šias pareigas ir galiu to pasakyti ne tik savo, tačiau ir visos frakcijos vardu. Atsakymas. Aš e, sakiau, kad Europa turi kalbėti garsiau, kalbant apie šios klausimus. Tai yra akivaizdu nes EFRAG mm, sprendžia techninio pobūdžio klausimus e, santykiuose su centriniu banku Europos, tačiau aš manau, kad tai neturėtų tapti vienintelė funkcija, mm, kadangi EFRAG pozicija mm, galėtų turėti tam tikro prejudicinio poveikio komisijai ir priklausomai nuo to, ar komisija atsižvelgia, nesižvelgia frak poziciją, būtų galima planuoti ir kitus veiksmus Europoje. Taigi, būtent šiuo požiūriu EFRAK veiksmai galėtų tapti tam, tikra, tam tikru platesnio masto diskusijų e, varikliu visame pasaulyje. Ta pozicija turėtų prejudicinio poveikio. Ir komisija šiuo tikslu ir pakeitė šiek tiek uh, EFRAK struktūrą ir funkcionavimą. Manau, kad e, tas e, pirmininko ir generalinio direktoriaus tandemas turėtų puikiai dėrėti tarpusavėje, jeigu leisti šiek tiek pajokauti ir kai kurie tą juoką tikrai turėtų tinkamai suprasti. Šiandien tiek kalbėjusi su generaliniu direktoriumi telefonu, jis yra anglas jam pasakiau, kad vienintelis e, konkuravimas tarp mūsų turėtų vykti kalbinėje plotmėje, siekiant, kad e, mes e, greičiau išmoktume vienas kito kalbą. Pirmas perėsina. Ačiū pirmininkė. Noriu pagirti Žaną Polį Gozės už jo prisistatymą ir džiaugiuosi, kad galiu Jūs pasveikinti būdama e, mūsų komitete socialistų ir demokratų frakcijos koordinatorio. Jūs šį darbą taip pat puikiai atlikote dirbdamas mūsų komitete. Aš jau pakankamai gerai esu susipažinusi su EFRAK funkcijomis ir dar šios institucijos veiklos pradžioje buvo pristatoma taip, kaip e, jūs ką tik ją pristatėte ir staiga aš pamačiau, kad EFRAK tapo e, Europos centrinio banko advokatu. Europoje. Antras klausimas susijęs su tuo, ką Jūs manote apie savo paskirimo procedūrą. Nes labai ilgai užtruko, kol buvo apsispręsta dėl Jūsų kandidatavimo galimybės. Taip pat kalbėjote apie tai, kad atsižvelgsite į aktualiausius Europai e, klausimus e, dėl EFRS e devintosios normos patvirtinimą ir europiečiai baiminasi, kokį poveikį tai turės ilgalaikiams investicijoms klausti, ar manote, kad EFRAK turi visas reikiamas priemonės, kad galėtų šitą situaciją tinkamai veikti, atlikti poveikio įvertinimą dėl atskaitomybės normų patvirtintų laikymosi ir gyvendinimo. Taigi aš turiu dar daug kitų klausimų, tačiau daugiau jų nebeuždavinėsiu. Atsakymas. Ačiū, jūs mane esate visą laiką ir liksite ekonomikos komiteto pirmininkė, kuri buvote per per mano pirmąją kadenciją apie santykius su, su LSB. Aš noriu pasakyti, kad kiekviena institucija iš tiesų gina savo pozicijas ir aš e, ir toliau kaip ir mano komanda, būsiu nusiteikęs ginti Europos interesus. Ir niekas manęs neįtikins kitaip dėl poveikio įvertimo, aš jos trumpai minėjau. Galbūt reikia paminėti, kad iki šiol poveikio įvertinimų vaidmuo buvo laikomas nepakankamu, tačiau aš nesakiau, kad EFRAK ketina dalyvauti politinėse sprendimuose. Tačiau remdamasis advokato darbo patirtimi, turiu pasakyti, kad svarbu ne tik nustatyti taisyklės, tačiau svarbu taip pat ir pateikti savo nuomonę ir vertinimą dėl tų taisyklių laikymosi ir įgyvendinimą. Ir aš manau, kad tą aš ketinu labai energingai daryti, bendradarbiaudamas su generaliniu direktoriumi. Berntas Liukė dabar paklaus. Thank you very much. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu Said Kamer vardu. Ačiū ponė Gozės už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Tiesiog aš norėčiau padėkoti už atsakymus į kolegų klausimus. Iš tikrųjų, turint omenyje, kad šita organizacija yra labai svarbi, Mes džiaugiamės jūsų kandidatūrą. Stolojans nesename pranešime buvo pritarta EFRAK veiklai ir tikimasi, kad reformų procesai tęsis toliau. Labai svarbu, kad būtų šioje struktūroje būtų atliekamas nešališkas tyrimas ir kad būtų pateikiamas bešališka nuomonė. Jūs pasakėte, kad jūs tęsite savo tvirtus ryšius su mumis, su parlamentu. O tai yra vienas iš tokių pagėdavimų, kurie yra nurodyti šitos tarnybos vertinimo dokumente. Bet to nesame pranešime buvo nurodyta, kad yra tam tikrų prieštarų tarp e, ataskaitos direktyvos ir taip pat Teisingumo teismo sprendimų. Bet Jérôme Haas, prancūzų atskait, finansinės atskaitomybės rūmų atstovo buvo paminėta šita problema. Bet to e, reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų vadovautis modeliu, kuris e, pademonstruotų, jog verta priimti sprendimus. Bet to atskaitomybės direktyvoje ir teisingumo teismo sprendimuose yra sakoma, kad reikia numatyti atskaitomybę už uh, klaidas, kurios yra padarytos e, e, apskaitos procesuose ir taip pat reikėtų nurodyti, kad šitos biudžeto lėšos, perviršio lėšos ar nepanaudotos lėšos turėtų būti perskirstomos. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs čia matote kokiu nors prieštarų ir Jeigu taip, tai kokias galimybės matote joms pašalinti? Dėkuoju iš klausimą. Na, aš iš karto pasakysiu, kad na, mano kandidatūra dar nėra baigtinė, e, tai aš galėčiau jums e, skirti keletą minučių ir atsakyti klausimus. Ir aišku, visiškai teisėta e, kritikuoti sprendimus, bet šitie apmastymai, šitos pastabos gali atsispindėti pastabas tų posėdžių, bendrų posėdžių, kurias mes žadame renkti. Ir tai atspindi E, mūsų svarstymus techninių lygmenių ir jeigu e, aš norėčiau pasiūlyti, jeigu aš būsiu paskirtas į postą, tai mes galėtume susirinkti ir aptarti nedidelėme kompetitingos menų rate, kokios gali būti pasiekmes ir išvados padarytas. Aš norėčiau e, pasakyti, pasisakyti dėl ponios Daris pastabų ir aš pasakyčiau, kad vienas iš mano nuogastavimų e, ir nuo to laiko, kai aš buvau parlamento nariu, tai yra tai, kad atskaitomybės taisyklės nesankcionuotų atitinkamos veiklos ir ilgalaikių investicijų. Ir kad nebūtų jų taip pakeista kažkokiamis trumpalaikiomis sąlygomis. Ir e, kad tai nepakenktų bendrai ekonomikos politikai. Thank you. Sylvie Goulart. Ačiū, Sylvie Goulart. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš čia esu gale, nes kraunu kompiuterį. Taigi, dėkuoju, kad atvykote pas mus ir manau, kad mes čia labai tikrai rimtai susitelkim ties klausimais, bet mes prisimenate, kai jūs buvote su mumis, atsimenam jūsų kompetenciją, bet aš norėjau paklausti, koks būtų jūsų prioritetas, mm, kokie būtų trumpalaikiai ir ilgalaikiai mm, klausimai. Ir aš norėčiau žinoti, kaip jūs pradės darbą šitam sektoriui ir kaip e, buvo parašta iniciatyvinėme pranešime, kad mes kalbam apie globalų Europos ir nacionalinį lygmenį, bet tas nuostatas sunku suderinti. Ir norėčiau vis dėlto paklausti, koks būtų prioritetas naujojo pirmininko. Dėkoju. Na, visų pirma, ponas Todėje pranešimas, tai aš jį tikrai labai įdėmi perskaičiau ir skaičiau pakeitimus, kuriuos patikė vieni ir kiti. Ir, na, ne visi jie atsispindėjo diskusijose, bet tikrai tai yra e, labai įdomus vaizdas, e, ko nori parlamentas. Mano prioritetai, jeigu aš tapsiu pirmininku, Tai visų pirma, užtikrinti, kad mes dirbtume kartu su generaliniu direktu, direktorium ir yra naujas pirmininkas ir taip pat mm, naujas generalinis direktorius, kuris dirba nuo balandžio 11. Taigi du nauji asmenys, du nauji darbuotojai ir, na, aišku, tai nėra labai gerai, kadangi e, trūksta e, tam tikros patirties, bet mes galim patikti naujų idėjų, galė, kurios galėsime remtis. Tai pirmas prioritetas tai užtikrinti, kad mūsų komanda dirbtų kaip įmanoma labiau suderintai, nes suderinimas, harmonizavimas tikrai yra e, svarbiausias, nes yra labai kompetitingi darbuotojai mūsų ir e, reikia, kad mes atitiktume lūkesčius, kurie buvo iš, išsakyti. Toliau antrasis prioritetas tai yra siekiant veiksmingumo ir našumo atsižvelgti į kitas institucijas, bet svarbu, kad šiandien man taip atrodo, kad institucijos arba tarnybos ar kai kuri tarnyba na, šiek tiek, na, galbūt atsilieka arba tiesiog nėra toks aktyvus e, kolektyvo narys. Taigi aš manau, kad kuo greičiau reikėtų e, susisiekti su trimis e, vadovais, nes aš tikrai visus juos pažįstu ir manau, kad kartu su jais tikrai vyks glaudus bendarbiavimas. Ir taip pat ir e, reikėtų nu, atsižvelgti į nacionalinį lygmenį. Taigi yra nacionaliniai vadovai ir manau, kad su jais irgi mes dirbsime ir, pavyzdžiui, stiekdami geriau e, aptarti e, suderinimo e, klausimus ir e, tai atsispindi ir pono Stojan pranešime. Tai tikrai yra e, klausimas, kaip suderinti atskaitomybės normas. Ir taip pat tie periodi, periodiški posėdžiai, kuriuos aš siūlyčiau visoms frakcijoms, kurios domėtųsi šitais klausimais, taip padės m, apibriežti ir kartu aptarti bris klausimus ir mes tikrai pasieksim gerą rezultatą, jeigu dirbsim kolegiškai. Thank you, uh, Mr. Ponas Makartis. Ačiū noriu atsiprašyti Fabio Damasi nevardu, kad jis negali užduoti klausimą. Noriu du klausimus užduoti. Pirmasis susijęs su narių paskirimu e, į, į AISB ir kitas e, atskaitomybės e, finansinės standartų, skaitos standartų nustatymo institucijas Ar manote, kad dabartinis šių finansinės atskaitomybės standartų institucijų administravimo sistemos geriausiai atspindi viešai interesą. Ir dar vienas klausimas, ar nemanote, kad paskutinė Europos ekonominė krizė daugiausiai kyla dėl to, kad institucijos nesižvelgia į žmonių lūkesčius ir interesus. Žinau, kad ilgai dirbote šiame parlamente ir dalyvavote kuriant e, atitinkamas e, administravimo valdymo struktūras. Taigi pateikite savo įvertinimą dėl anksčiau kilusios um, ir kilusių krizių priežasčių, galbūt jos atsirado dėl mūsų suformuotos tinkamos politinės kultūros, dėl EFRAK organizacinės struktūros. Puikiai suprantate, kad kai kandidatuojama į neseniai reformuotos organizacijos vadovus, ir dar neatlikus atitinkamo reorganizacijos įvertinimo, aš negaliu dabar nieko konstatuoti ir vertinti, kai ateis laikas, kompetentingos institucijos, parlamento nariai savo vertinimą galės atlikti. Tačiau aš šiandien negaliu e, komentuoti dėl EFRAK struktūros, dėl EFRAK sudėties šiandieninės. Aš manau, kad e, ir žinau, kad kai kurie pageidavo, kad institucija taptų agentūra, ponas Meštat to pageidavo tačiau tam pasiūlymui nebuvo pritarta ir aš dabar turiu pasisakyti už dabartinę EFRAG struktūrą, o tai nereiškia, kad ji nebus pakeista kada nors vėliau. Atsakant į antrą jūsų klausimą, taip aš nuo 2009, tiksliau nuo 2000. 9-2014 dirbo Europos parlamento nariu ir daugiausiai užsiemiau ekonominiais ir finansiniais klausimais ir visiškai pritariu uh, tuo metu daugumos pakankamai didelis vykdytiems darbams ir nu, tuo metu buvo dedama labai daug pastangų kriziai, ekonomikos kriziai įveikti, tos priemonės ir pastangos galbūt nebuvo tobulos, tačiau tikrai būtų buvo daug blogiau, jeigu niekas nebūtų buvę daroma. Ir teigiamai vertinu tuo metu atliktą darbą, o šiaip galiu pasakyti, kad nepriklausau jokiai slaptai organizacijai ir jeigu norėtumėte pasiaiškinti tam tikrus interesų, interesų konfliktus susijusius su manimi, tai galiu pasakyti, kad baigęs karjerą Europos parlamente aš e, nei konsultantų dirbau, nei e, jokių kitų e, pareigų neužėmiau, už kurios būčiau gavęs atlyginimą ir lobizmo veiklą neužsijėmiau. Aš e, tačiau esu susijęs su Šumano fondu, kuris e, rūpinasi Europos idėjų sklaida, tai, sklaida, tai jeigu laikote tai tam tikrą veiklą ir įsipareigojom, tai taip aš esu įsipareigojęs Europai. Svina Gėgoltas žodis. Ačiū. Sveiki sugrįžę į parlamentą, kadangi taip pat kalbiu vokiškai, aš pakalbėsiu vokiškai taipogi. Reinald Falc e, tartis, žinoma, tau nėra pavyzdys. Todėl pereisiu per <laughs> anglų kalbos. Mūsų frakcija džiaugiasi jūsų kandidatūra ir ko gero tai yra komisijos išminties ženklas, kadangi ji pasiūlė jūs kandidatu į EFRAK ir galbūt tai yra didėjančio parlament, didėjančios parlamento įtakos ženklas, kadangi tai jau yra antras atvejis, kai mūsų buvęs parlamentaras yra siūlomas į tokias pareigas. Aš norėčiau grįžti prie jūsų prioritetų, kuriuos paminėjote labai svarbu užtikrinti e, makrofinansinės situ, situacijos vertinimo patitikimumą ir taip pat reikėtų užtikrinti EFRAG atskaitomybę parlamentui. Be to reikėtų prisiminti ir Stolojan pranešimą. Mes turime ilgalaikę bendradarbiavimo patirtį, todėl čekių klausimų nekyla. Dele Rozie pranešimas buvo atskaitos taškas pradėti reformą, atskaitomybės taisyklių reformą Europos Sąjungoje. Procikliškumas yra numatytas tose taisyklėse ir tai buvo vienas iš diskutuotinų klausimų, kai prasidėjo finansų krizė. Aš norėčiau paklausti, ar jūs norėtumėte dar kartą pasinaudoti Delehozie pranešime suformuluotomis įžvalgomis. Be to, Europa yra ir vertybių bendryje, demokratinė bendryje. Norėčiau paklausti, kaip užtikrinti, kad ir pagrindinėse struktūrose, agentūrose įsiverėtų taip pat ir demokratija. Na, gerbimas Sven, na, e, galiu pateikti sąrašą, bet jis nėra labai ilgas. Na, bet uh, kai dėl pirmojo klausimo, kiek tai susijęs su demokratija, aš irgi pradėdavau kažkaip šnekėti. Na, aš esu visiškai atviras, nes diskusijos e, vyksta ir darbas yra ant stalo, kai dėl e, kito klausimo aš suprantu, kad yra tam tikrų elementų, e, kurie krizės atveju ir e, tiesiog persipina ir, ir kai aš kalbėjau apie fra aktyvų vaidmenį, manau, kad čia tai prasideda mūsų bendrų diskusijų nuo suderin, veiksmų suderinimo tarp jūsų ir EFRAK, kad reikėtų iškelti įtraukti darbo atvarkę tuos klausimus, kokios yra techninės galimybės, kadangi kas yra įdomu mums, e, EFRAK kuris yra toks, tokia techninė e, institucija, reikia iškelti klausimus, bet ir atsakyti, pateikti bent jau atsakymų elementus, kurie būtų priimtini visiems ir pasiūlyti konkrečius dalykus. Na, aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs pasitikėsit manimi, tai aš stengsiuos pirmininkauti tikrai išmintingai ir protingai, pragmatiškai, e, atspindėti ir, ir, e, ir prancūziškas ir angliškas vertybės ir, aišku, ginti visuomenės gerovę. Na, toks yra tikslas, kurį aš savo nusistatau ir e, pasitikinčio bendradarbiavimo dėka tarp ne, parlamento ir mūsų darbuotojų šygas mes pasieksim tai, ko norėtume. Žvalgus, ar dar kas nors norėtų kalbėti? NF frakcijos vardu niekas. Taigi baigėme klausimą. Iš tikrųjų viskas vyko labai sklandžiai. Norėčiau pasidžiaugti jūsų atsakymais, padėkoti jums O dabar mums reikėtų šiek tiek laiko pasitarti, įvertinti, o po to balsuosim iš karto po mūsų pasitarimo. Dėkuoju, Žampau. Unfortunately, we need to be in camera, even if it will be probably the... Posėdis turėtų būti uždaras, todėl tie, kas neturi teisės dalyvauti tokio pabudžio posėdėje, turėtų išeiti iš salės. Dėkuoju. Ask, uh, please, someone to tell me when we can start. Taip pat ir kandidatas gali įeiti. Mes pirmą pabalsuokime, po to jau pasveikinsime. Tačiau prieš tai atlikime bandomį balsavimą. Okay. Please vote yes also in the test. Is a test? Tai buvo testavimo balsavimas. Dar du kolegos esantys salėje turėtų balsuoti. Baigėme. Puiku, sistema veikia, o dabar jau balsuojame už šią pono Gosės kandidatūrą. Balsavimas turi būti slaptas, negalima kelti rankų. It is secret ballot? Okay. So now, sorry, it was, uh, it was not a secret ballot vote. Nepakankamai, nepakankamai slaptai balsavome, o dabar Balsuokime tikrai slaptai. Baigėme. 43 už, 5 prieš, 2 susilaikė. Paul Gozės yra paskirtas. Sveikiname. Dabar balsavimas dėl neprieštaravimo. Turime balsuoti, kad neprieštaraujame dėl komisijos 16 metų reglamento, pakeičiančio reglamentą dėl piknaudžiavimo padėtimi rinkoje. Siūlau balsuoti už visus pakeitimus iš karto. Balsuojame, kas už. Tiesiog balsuojame pakeldami ranką. Against. Abstention adopted. Now we vote by roll call vote on the text as. Taigi, pagalsuota už pakeitimus, dabar už visą tekstą su pakeitimais. Baigiame. 37 už, 6 susilaikė, taigi apsispręsta dėl neprieštaravimo. Kiti posėdėjai. Birželio 30 iki pietų, o po to ketvirtadienį ryte. 13 birželio. 13 birželio. Po 13 dienų. Tiesiog pasiliksime vieni, vienas, vieni kitų be galo, bet po to susitiksime birželio 13.